Cieszę się, że. Labas vakaras, ponios ir ponai. Džiaugiuosi, galėdamas pristatyti kitą darbo tvarkės punktą. Klausimą tarybai, į kurį atsakoma žodžiu dėl mirties bausmės. Ir dabar žodį norėčiau suteikti klausimo autoriai. iš Europos parlamento Euro, e, poniai Elenai Valenciano. Ačiū, ponė pirmininkė. Spalio 10-ąją minėsime tarptautinę kovos su mirties bausme dieną. Tai bus proga Europos Sąjungai dar kartą patvirtinti savo e, vadovaujamą įvaidmenį siekiant panaikinti mirties bausmę ir e, taikyti jai moratoriumą, taikyti jos vykdymo moratoriumą. Kokia dabar padėtis? E, yra padrasinančių žinių, bet yra ir daug blogų žinių. 58 pasaulio šalis vis dar e, savo įstatymuose numato mirties bausmę. 34 2014 e, vykdė mirties bausmes kai kuriuose vykdomų mirties bausmių skaičius yra nepaprastai didelis kai kurios šalis neskelbė informacijos apie įvykdytų mirties bausmių skaičių, kaip Kinija ir Vietnamas. To šalis yra ES partneris, nežiūrinti tai, jos slepia tokią informaciją, turime jos pareikalauti iš jų, nes neturint duomenų apie Kiniją, mes neturime visų statistinių duomenų reikalingų, kad įvertintume mirties bausmės E, situaciją pas, pasaulyje. Taigi, noriu pabrėžti, kad ES turi pareikalauti šalies, su kuria jie sieja svarbus ryšiai, tikslių duomenų apie tai, kiek e, kokiam skaičiu žmonių išvykdyta mirties bausmė civiliniuose ir kariniuose tribunoluose. 2014-aisiais mirties bausmių įvykdytų skaičius sumažėjo 20 procentų, bet čia kalba apie šalis, apie kurias turime duomenų. Tačiau keliose valstybėse mirties bausmių įvykdytų skaičius per tą patį laiką išaugo. E, čia e, pirmin, pirmauja Iranas, kuriame įvykdyta 289 bausmės. O mūsų svarbioje sąjungininkė Junktinėse valstijose e, mirties bausmė įvykdyta 35 žmonėms. 607 žmonės e, e, pasmerkti miriop ir joms įvykdytos mirties bausmės vos trijose valstybėse Irake, Irane ir Saudo Arabija, kai kuriuose šalise e, mirties bausmė vykdoma žmonėms su fizinė e, proto ir intelektinė negale. Savo likusioje pasisakymo dalyje kalbėsiu apie tai, ką vadiname pasauliniu mirties koridoriumi. Apie žmonės laukiančius mirties bausmė, e, kurie laukia mirties bausmės. 2014 beveik 30 procentų išaugo e, miriop pasmerktų žmonių skaičius, lyginant su 2013. Ta padidėjimą galima apskaičiuoti, tačiau manome, kad iš tikrųjų skaičiai yra didesni. E, Pakistanas, Bangladešas, o sąrašo viršuje Egiptas ir Nigerija, kur, šalis, kuriuose smarkiai išaugo e, mirt, nutir, nuteistų mirties bausmės skaičius. Jungtinės valstijos taip pat yra sąrašo viršūnėse. Ten 72 žmonėms e, paskirta mirties bausmė. E, Visame pasaulyje 19 tūkstančių žmonių nuteisti mirčiai iki 2014, o 500 iš jų yra Pakistane, šalyje, kuri yra įsipareigojusi taikyti mirties bausmės moratoriumą. Tai svarstėme žmogaus teisų pakomitetėje Europos parlamente ir norime žinoti, kokių priemonių ES ėmėsi vykdydama kampaniją dėl mirties bausmės panaikinimo užsienio politikoje, dvišalių, santykiuose, dvišalių pagrindų su šalimis, kuriuose mirties bausmė išlieka. Kaip toli esame pasirengę įti ir kokį spaudimą darysime? Ar esame pasirengę aukoti dėrybas su kai kuriamis šalimis, kad kad pa, pa, paspaustume šalis vyk, pasir, įsipareigoti vykdyti mirties moratoriumą. Kai kurios šalis yra lab, visiškai kitokios nei mes, tačiau kitos yra labai panašios į mus, puoselėja tas pačias vertybės, pažiūrėtinės valstijos ir manau, kad būtų teisėta iš mūsų pusės, bet dar apsunkinti darybas TTIP ir pareikalauti, kad JAV e, panaikintų mirties bausmę tai žmog, žmonių gyvybių gelbėjimas. Tai mūsų įsipareigojimas pasau, visame pasaulyje, taip pat ir trečiųjų šalių atžvilgių. Uh, excuse me. Uh, madam, do you accept blue card? Ar sutinkate atsakyti po Korinmikė klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą? Iš tiesų manau, kad geriau tęsti diskusiją, sako kalbėti. Ačiū už šį nuoširdą atsakymą. Dabar tarybos vardu kalbės ponas. Panas Šmit, pane pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju už šios svarbaus klausimo įtraukimą darbo tvarkį, nes mirties bausmės atsisakymas, panaikinimas yra viena iš svarbiausių Europos vertybių. Nei viena valstybė neturėtų, neturi teisės spręsti, ar jos piliečiams gyventi ir mirti. Todėl bet kokia bausmė negali būti negrįžtama. To žodžius ištarė popiežius Pranciškus, kalbėdamas JAV kongrese. Nuo 83 metų mirties bausmės panaikinimas yra sudėdamoji mūsų ES teisino dalis, yra mūsų sudėdamoji dalis. Todėl likus tik 10 tai dienų iki tarptautinės e, mirties bausmės panaikinimo dienos 30-mečio yra labai svarbu šią diskusiją surenkti. Taigi turime nepamiršti savo pačių istorijos 80-ame dešimtmetyje dar mirties, mirties bausmė buvo vykdoma vakarų Europoje. Pamenu, kai viena iš didžiausių šalių jos e, prezidentas socialistų atstovas 82 metais panaikino mirties bausmę. Už geležinės uždangos e, mirties bausmė buvo vykdoma iki 90-mečio pabaigos, tačiau dabar viso Europos Sąjungoje mirties bausmės nebeliko. Taigi mes e, tik tai sustiprėjome po šių pokyčių. Taip pat e, turime niekuomet nebijoti savo išorės politikos veiksmuose kelti mirties bausmės panaikinimo klausimą. Tai turėtų tapti kertiniu ES užsienio politikos akmeniu. Prieš dešimt metų tik tai 59 pasaulio valstybės atsisakė mirties bausmės, dabar yra 101 tokia valstybė. Prieš dešimt metų 41 šalia buvo vykdomos mirties bausmės. 2014 tokių liko tik tai 22, jų yra daug mažiau, tačiau vis dar per daug. Daugelis šalių nustojo taikyti mirties bausmę praktiškai, kitos e, nusprendė <clears throat> priboti nusiskirtimus e, skaičių, už kurias yra skiriama mirties bausmė, kitos apskritai panaikina mirties bausmę, tačiau 2015 metais vis dar tūkstančiams žmonių yra vykdoma mirties bausmė, tūkstančiai iš jų laukia mirties bausmės vykdymo visame pasaulyje. Nuo 2013 iki 2014 metų vykdytas mirties bausmių skaičius tikrai kelia baimę, jūs minėjote tai savo kalboje, taigi mes turime dėti visas pastangas, kad mirties bausmė nebūtų vykdoma ir mirties bausmės skirimas už nusikaltimus susijusius su narkotikų vartojimu ir priekyba yra vienas iš e, žiauriausių mirties bausmių bausmės vykdymo pavyzdžių. Pasakyti, kad su narkotikai susiję nusikaltimai nėra tokio rimtumo nusikaltimai, už kuriuos būtų galima taikyti ir vykdyti mirties bausmę, nepaisant to, daugelį Azijos šalių už su narkotikus susijusius nusikaltimus taikoma mirties bausmė privaloma tvarka yra, yra ne 75 procentai iš 660 įvykdytų mirties bausmių yra susijusios su uh, nusikaltimais, uh, e, kuris susijęs. Uh, panašius skaičius galėtume pateikti ir kalbėdami apie kitas Azijos šalis, tačiau E, tai nėra vieninteliai nusikaltimai. Mirties bausmė yra taikoma už ekonominio pobūdžio nusikaltimus, už e, svetimavimą arba <clears throat> netgi ne, neištikimybę. Ir kai kuriuose valstybėse mirties bausmė taikoma taip pat ir nepilnamečiams bei protinę negalę turintiems asmenims. Taip pat reikia nepamiršti, kad dažnai mirties bausmės nuosprendžiai paskelbėmi neužtikrinant sąžiningo teismo, neužtikrinant apeliacijos galimybės. Pavyzdžiui, kai kuriuose uh, šalyse mirties bausmė vykdoma nukirzdinant, nukryžiuojant ir vykdomas viešos egzekucijos. Pone pirmininkė, nepalikime nei menkiausios abejonės dėl to, kad ES yra pasaulio lyderė siekiant panaikinti mirties bausmę. Mirties bausmės panaikinimas yra užfiksuotas visose ES politinėse gairėse. Kova su mirties bausme traukta kaip vienas iš svarbiausių prioritetų patvirtinus praėjusiu, praė, birželio, liepos mėnesį mūsų komisijos veiksmų planą. Per visus 15 metus es naudojasi visomis diplomatinėmis priemonėmis, siekdama, kad visame pasaulyje mirties bausmė būtų panaikinta. Nepaisant to, kai kuriuose pasaulio dalyse, e, netgi ir mūsų kaiminystėje mirties bausmė yra vykdoma pakankamai dideliu mastu. Kazanas, Saudo Arabija, Pakistanas, Danėžė, Baltarusija, Egiptas, Japonija, Singapūras, Kinija, Vietnamas ir Junktinės valstijos. Taip pat Yra šalis, kuriuose ties bausmė yra vykdoma, joms reikia skirti ypatingą dėmesį. Mes paskelbėme maždaug 30 e, pareiškimų susijusių su kitomis šalimis e, dėl nepakankamų standartų, kurios yra vykdomos e, atsižvelgiant į tarptautinės teisės standartus dėl mirties bausmės. Mes esame pats energingiausias mirties bausmės panaikinimo advokatas visame pasaulyje, nepaisant to, kaip prieš jūsų mano, kad ES ne visuomet kalbėjo pakankamai garsiai pasaulio mastu. Noriu Jums atvirai pasakyti, kad pasmerkti yra svarbu, tačiau to nepakanka. Taip pat aš manau, kad nėra jokios alternatyvos, kaip tik bendrauti su tais, kurie nepritarė mūsų požiūrėms ir vertybėms ir tik tokiu būdu mes veiksmingiausiai prisidėtume prie mirties bausmės panaikinimo. Dėl šios priežasties mes intensyvinam dialogą su e, tomis šalimis, kuriuose vykdoma daugiausiai mirties bausmų visais lygiais, ypatingai daug pastangų mes dedame diskusijoms su tomis šalimis, kuriuose po dešimtmečių mirties bausmės netaikymo vėl bandoma atgaivinti mirties bausmę. Ir e, darybose su e, šiuose e, šalyse mes šį klausimą, šiam klausimui skirime daugiausiai dėmesio, dalyvaudami žmogaus teisų dialoge ir įtraukime nuolat šį klausimą į savo darbotvarkę, netgi sustikimuose su tokiamis valstybėmis, kurios yra mums artimos, kaip JAF ir Japonija. Noriu Jūs patikinti, kad ties bausmės klausimas yra keliamas be jokių strateginių sumetimų mes kalbame su kolegomis Pakistane, Irane, Saudo Arabijoje ir su kitais, aiškiai pasakydami, kad mirties bausmė nėra tas būdas, su kurį pastelkus galime štikrinti teisingumą aukos artimųjų atžvilgių arba kovoti su teroristais. Dvišaliai santykiai nėra vienintelė galimybė šį klausimą kelti. Mes taip pat naudojamės regioniniais ryšiais, pavyzdžiui, <clears throat> su Afrikos e, šalimis e, ir e, nes Afrika turi potencialą tapti po Europos antrų pasaulio kontinentu, kuriame būtų netaikoma mirties bausmė. Todėl mes tengiamės, kad Afrikos Sąjunga įtrauktų papildomą protokolą į atitinkamą Afrikos hartiją dėl mirties bausmės panaikinimo. Taip pat mes Dedame daug pastangų skatindami visuomis diskusijas Azijos kontinente dėl žmogaus orumo. Junktinių tautų generalinė asamblėja Europos Sąjunga daug prisidėjo, kad būtų paskelbtas moratoriumas mirties bausmės vykdymui. Noriu pasakyti, kad dėl mūsų lobistinių pastangų 2014 gruodžio mėnesį moratoriumas buvo patvirtintas, jam pritarė 170 <clears throat> narių Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tik mes pasisakome už mirties bausmės panaikinimą visame pasaulyje, tačiau mums reikia partnerių. Mūsų sėkmė patvirtinant moratoriumą parodo, kad šio kovoje mes nesame vieni. O pirmininkė, norėdamasis progą, norė, naudodamasis progą, noriu padėkoti Europos parlamentui už jo nulatinę e, poziciją ir e, nenuilsamas pastangas kovojant su mirties bausmės panaikinimu. Lankydamėsi e, įvairiose šalise parlamento nariai nesidrovi, net ir susitikę su pačiais sudėtingiausiais darybų partneriais kelti mirties bausmės panaikinimo klausimą. Taigi bendromis pastangomis mes galime pasiekti mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje ir pasiekti, kad būtų laikomas mirties bausmės moratoriumo. Tai yra viena iš pamatinių ES vertybių ir mes e, toliau kalbėsime su savo partneriais visame pasaulyje, kadangi nei viena valstybė negali disponuoti savo piliečių gyvybėmis. Ačiū, sako pirmininkas, noriu pasakyti, pranešti, kad nebus taikoma mėlynosios e, kortelės procedūra po to, kai, pakalbė, kai kalba arba savo kalbą pasako tarybos atstovai, žinoma, galima tą procedūrą taikyti pasisakius parlamento nariams. Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmasis ponas Adaktusonas, Liaudės partijos vardu, prašau. Herr Tolman, enligt... E, Ačiū pirmininkė. Pagal Amnesty International duomenis dauguma mirties bausmių šiuo metu vykdoma Kinijoje. Po, ir, po, po jos seka e, Iranas ir Saudo Arabija. Saudo Arabijoje tai yra laikoma netgi tam tikrų e, visuomeninių bendrų pasilinksminių antroje, antroje vietoje po futbolo. Naudojamas kalvos e, nukirtimas, e, kryžiavimas. Atrodo, kad mirties bausmė yra barbariškumo išraiška ir blogio išraiška. Tačiau negalime supaprastinti šios diskusijos, kalbėdama tik tai apie tai, kaip yra įvykdoma. Turime kalbėti apie žmonių orumą, pagrįstą e, krikščionių judėjų tradicijomis kuriomis pagristos mūsų visuomenės. Aišku, žmonės e, turi atsakyti už tai, ką yra padarę, e, tačiau jiems reikia sugebėti ir atleisti. E, mirties bausmė tam prieštarauja, jį prieštarauja teisai į gyvenimą. Sparo 10 minėsime 30 dieną prieš mirties bausmę. Ir e, tą progą reikia pabrėžti tas vertybės, kuriamis pagrįsta ES. Šių vertybių rangė žmogaus orumas turi užimti pačią aukščiausią vietą. Ačiū toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Panceri. Ačiū pirmininkė. Mirties bausmė yra žiauriausia, nežmoniškiausia bausmė, jei pažeidžia teisę į gyvybę, bet kokią formą, kokią formą jį bebūtų įvykdoma. Daugelis šalių taip ją pateisina, sakydami, kad ta bausmė atgraso sportinius nusikaltimus, taip gerinamas visuomenės saugumas. Galbūt tam pritarė kai kur e, visuomenės nuomonė. Tačiau daug kas sako, kad mirties bausmės panaikinimas e, sukelia daugiau e, nusikaltimų. Tačiau tyrimai atlikti kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, prieštaroja tokiems e, mintims, tokiems faktams. Panaikinus mirties bausmę, smurtinių nusikaltimų sumažėjo 40 procentų. Mirties bausmė tai yra ekstremali sankcija, kurią galima primesti asmeniui ir jį išprovokoja tiesiog smurto ciklą, kadangi nusikaltėliai supranta, kad jie įvykdė mirtiną nusikaltimą, neturi, jie neturi jokių paskatų e, savo elgesių siekti sumažinti jiems grėsančios bausmos, tuomet todėl jie gali imtis tolesnių smurtinių veiksmų, pavyzdžiui, nužudyti liudininkus mirties bausmė susijusi su narkoti... nusikaltimais narkotikais e, yra taikoma daugelį šalių Indija, Malazija, Indonezija, Malazija, Singapūrė, tačiau nėra įrodymų, kad mirties bausmės naudojimas e, atgraso labiau negu tiesiog e, kalėjimo bausmė. Politikai turi imtis vadovančio veidmens ir aiškinti žmonėms, kad mirties bausmė negali būti vyriausybės ginklas. Amnesty International teigia, kad visuomenės parama mirties bausmiai iš esmės yra ne, tiesiog susijęs su noru, kad nebūtų nusikaltimų. Junktinių valstybių tyrimai rodo, kad parama e, mirties bausmiai sumažėjo nuo 65 procentų iki 38 procentų tais atvejais, kai yra alternatyva įkalima iki gyvės, gyvos galvos. Sprendimai e, skirti mirties bausmę negali būti paristas argumentu, kad taip kainuoja pigiau negu nuteisti žmogų e, kalėjimu iki gyvos galvos. Jeigu visi kaliniai būtų E, nužudyti, vargu ar būtų mažiau kalinių. Todėl ES ir toliau turi vykdyti savo politiką siekdama, kad e, mirties bausmė būtų panaikinta visur. Ačiū, ponia Panseri, turėjau AKR frakciją, ponas Nemes Makar, vieną minutę. Dank u, collega's. Elke executie. Ačiū kolegos, kiekvienas mirties bausmės vykdymas mane verčia nutilti. Tai yra žmonijos e, beigiškumo įrodymas ir e, įrodymas to, kad mes nesugebame elgtis su žmonėmis žmogiškai, o ne barbariškai. Taip, mirties bausmės vykdymas pasaulyje, jo apimtis sumažėjo, kai kurios valstybės jos visiškai atsisakė, tačiau Vis tik tai statistiniai duomenys e, mus labai nuliūdina. Puikiai žinome, kad e, Iranas, nepaisant to, kad slepia čia informaciją, per metus 600 žmonių įvykdo daugiau nei 600 žmonių mirties bausmę. E, taip pat ir kitose šalyse atitinkama padėtis kelia, kelia nerimą. Taigi, manau, kad reikėtų įtraukti mirties bausmės atsisakymo klausimą į tarptautinės bendruomenės darbo tvarką. Jeigu mes norime dar veiksmingiau kovoti prieš mirties bausmės taikymą, turime dėmesio skirti ne tik ekonominiams klausimams, tačiau ir žmogaus teisėms. Ir jeigu taip elgsimės, jeigu institucijos taip elgsis, gali tikėtis Europos parlamento visapuškos paramos aldė frakcijos vardu. Dabar kalbės ponė Bastarečia. Ačiū pirmininkė. Mirties bausmė yra barbariškumo požymis, sakė Viktoras Hugo. ES apsprendžia jos vertybės ir demokratiški principai. Turime veikti, kad e, panaikintume mirties bausmę pasaulyje, nes mes netoleruojame barbariškumo ir pasitikdami pasaulinę dieną skirtą šiam e, klausimai pažymėti turime ir, save, ir savo išsikelti tokį tikslą. Nė viena valstybė jokiamis aplinkybėmis neturėtų nesvarstyti galimybės iš naujo įsivesti mirties bausmę, tai pa, pažeistų sutartis bei pagrindinių teisų hartiją. Tai yra e, nežmoniška užduotis, jos vieni neveiksime, mums reikia kad jungtinės valstijos panaikys visose savo valstijose ir kad drauge veikdami e, pasiektume, kad mirties bausmė būtų panaikinta Kinija, Saudo Arabija yra šalis, kuriuose vykdame daugiausia mirties bausmių. Saudo Arabijoje viešos egzekucijos yra e, dažnas dalykas. Alnimri, kuris būdamas 17 buvo nuteistas mirties bausmiai nukertant galvą, noriu pakalbėti apie Iraną. Per pirmąjį e, šių metų pusmetį, taip vadinama, nusaiki Ruhanė vyriausybė įvykdė 700 e, mirties bausmių jeigu paklausime Atena Arnami, Atena Hardagami, ką jie apie tai mano, jos negalėtų to, į tą klausimą atsakyti, nes jos pateko į kalėjimą už tai, kad e, kritikavo Irano, e, Irane pažydinėjama žmogaus teisės ir žiniasklaidos padėti. Bet jie galėtų jos tikriausiai pasakytų, kad mes turėtume eiti priekin. Uh, negalime toleruoti jokių barbariškumo apraiškų. Mirties bausmė yra pats žiauriausias jos atvejais, jo atvejais. Ačiū. GUE NGL frakcijos vardu Marikis Veržė. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra barbariškesnio veiksmo užbaities bausmę, kad ir kokiamis aplinkybėmis jį būtų įvykdyta. E, kovojame visame pasaulyje už tai, tačiau kova neslopsta kiekvieną dieną. Jungtinės valstijos. E, E, vykdo mirties bausmės ir e, asmenims su e, proto negale. E, Pakistanas ir Indonezija taip pat ir Senegalas e, panaikinės mirties bausmės varsto galimybę ją vėl įsivesti. Kalbant apie kitas šalis, kuriuose vykdoma mirties bausmė, e, įvykdytų mirties bausmių skaičius išaugo Irane ir Saudo Arabija. Kova su narkotikais ir terorizmu tampa e, galimybę e, toleruoti mirties bausmę. Tunise ši mirties bausmė egzistuoja nuo 91 metų, tačiau negalime leisti, kad šalis e, eitų į praeitį. E, apie tai kalbėjo Viktoras Orbanas viename iš savo pareiškimų. Tačiau turime skatinti e, švietimo programas šioje srityje. ES niekada negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai finansuoti tokios, tokių, tokių barbariškų metodų. Turime išlikti budrus. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu Barbara Lochbiller, pusantros minutės. Danke, Herr Vorsitzende. Ačiū, pirmininkai. Mirties bausmė nėra deramas atsakas į žudimus ir kitokius nusikaltimus. Tokiu būdu mes tik tai valstybę paverčiame keršto įrankiu. Todėl ES pasisako visame pasaulyje už mirties bausmės panaikinimą ir daro tai sėkmingai. 101 valstybė atsisakė mirties bausmės už bet kokius nusikal... nusikaltimus, 30 trys šalis netaiko mirties bausmės, nors įstatymai ir numato tokią galimybę. Deja, septynėse valstybėse 2014-aisiais vėl buvo pradėta taikyti mirties bausmė ir nustojo taikyti ilgus metus galiojusius moratoriumus. Pagal tarptautinę teisę mirties bausmę galima skirti už pačius sunkiausius nusikaltimus 33, 33 šalyse, pažiūrėjau, Kinijoje, Irane arba Saudo Arabijoje mirties bausmė skiriama už su narkotikai susijusius nusikaltimus. ES pasisako ir šiose sritise už mirties bausmės panaikinimą, tačiau kartu ES ir valstybės narės dalyvauja kovos su narkotikais programuose skirdamos joms atitinkamus finansinius išteklius. Tačiau jungtinių tautų programų nutraukimas Pakirane, Pakistane ir Irane leidžia spėti, kad e, tai yra susiję su mirties bausmės taikymu. ES privalo užtikrinti, kad mirties bausmės panakinimo klausimas turėtų būti keliamas svarstant visas paramos programas, nes mirties bausmės panaikinimas už su narkotikai susijusius nusikaltimus turėtų būti būtina prielaida suteikiant paramą panašiems projektams. Ačiū, ponė Lokbiller. Stinkate atsakyti, pana Korvin Mikė, klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Mes geriau teskime diskusiją, sako kalbėtoja. Ačiū. Mm, Toliau e FDD frakcijos vardu ponas Arnaut. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai nepasisakau už mirties bausmę, nors aš už demokratiją. Girdėjome e, požiūrį dėl e, tų, kurie yra prieš mirties bausmę parlamente, aš pritariu jiems. Tačiau jei paklausčiau savo rinkėjų, ką jie apie tai mano, tai jų nuomonės būtų labai skirtingos. Būtų E, kaip, pavyzdžiui, žmonės vertintų tokius, kurie sąmoningai atima iš kito žmogaus gyvybę, būtų tokių, kurie pasisakytų už griežtą bausmę. Mes e, smerkime, e, aš smerkiu Saudo Arabijos e, neteisingumo sistemą ne dėl mirties bausmės, bet dėl to, kad tai, tai- dėl to, kad tai, tai suverenios valstybės sprendimas, bet dėl to, už kokius nusikaltimus ta mirties bausmė skiriama. Taigi aš nepalaikau mirties bausmės, tačiau manau, kad neteisinga politizuoti ir primesti vieną nuomonę kitiems ir teikti, kad mes, mūsų įsitikinimu, tai yra vienintelė teisinga nuomonė. Ačiū. Ar sutinkate sakyti į, e, e, į klausimą pagal Vilniosios kortelės procedūrą iš pono Eferič, jūsų kolegos? Prašau. Ačiū. Nors su pono Arnot sutarėme daugeliu klausimų, ne, mes nesutarėme šiuo klausimu, bet noriu paklausti, ar jis pritars man, ar jis yra nusaikesnis, aš manau, kad už kai kuriuos nusikaltimus gali atleisti tik Dievas. Uh, ir ar nesutiks su manimi jis dėl to, kad demokratijos viršenybė yra svarbiausias dalykas bet kokioje suverenioje valstybėje ir kad žmonės tauta per referendumą gali nuspręsti atstatyti mirties bausmę ir jeigu taip toks sprendimas būtų priimtas, tai demokratai, tikrai demokratai turi tokį sprendimą gerbti gerbiu, aš bet tikiu demokratijos principų. Ir jei konkrečios šalies žmonės norėtų priimti tokį sprendimą, aš turėčiau su tuo susitaikyti. Tačiau lygiai taip pat uh, tikiuosi, kad ponas Efraidž sutiks su manimi, kad jeigu mano nuomonė paimtų viršų, kad jis jai pritars, aš nemanau, kad mes iš principo galime pasitikėti tokia valstybė, kuri primeta savo nuomonę dėl uh, gyvybės. Deputat Terese Komodinį e, Kaki. Ačiū toliau, pana Komodinį Kaki. Ačiū pirmininkė. Mirties bausmės panaikinimas yra būtinas žmogaus orumo išsaugojimui. O tai yra ir žmogaus teisės apsaugojimas. Aiškiai pasakykime, kai kalbame apie mirties e, bausmės panaikinimą, nesakome, kad reikia nebausti už nusikaltimus. E, dėl mirties bausmės yra fundamentalesnis klausimas. Iš esmės, negalime toleruoti bausmės paskirimo bausmės, kuri yra žmogaus teisės pažeidimas, nes tai yra žmogaus orumo pažeidimas. Jeigu e, turėsime galvoje, kad mirties bausmėmis baudžiami ir nepilnamečiai, o dažnai e, e tai tą bausmę skiria tokios teisingumo sistemos, kurios nesiekia aukščiausių standartų teisingumo procese taikyti. Todėl tuomet norime siekti, kad ta bausmė būtų panaikinti visame pasaulyje. Labai gerai, kad e, kalbama apie mirties bausmės e, dalykus e, tą dieną, kuri yra skirta kovai su mirties bausme. Tačiau reikia daugiau atsidavimo, reikia ir finansinių paskatų diskutuoti su visuomenė, e, šviesti žmonės, remti strategiją prieš mirties bausmę, teikti tinkamą teisinę pagalbą ir užtikrinti sąžiningus teismus. Ačiū. Ačiū. Atleiskite. Ponas Korvin Mikė nori užduoti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti? Ne, pirmininkė, ačiū. Aš norėčiau, kad diskusija testusi. Uh, e, thank you. Um, uh, well, acum uh, e, domn e, deputat. Toliau, Andy Kristė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mirties bausmės panaikinimas visose pasaulio šalise yra vienas svarbiausių ES žmogaus teisų srityje tikslų. Bausmė mirtimi, ne, aišku, nedara su žmogaus orumu. Tyrimai rodo, kad mirties bausmė neatgraso nuo smurtinio nusikaltimo. ES yra didžiausia pilietinės visuomenės visame pasaulyje remėja siekiant panaikinti mirties bausmę. Mes pirmieji priemėme taisyklės, kurios draudžia prekiauti priemonėmis ar prekėmis, kurios naudojamos mirties bausmė įvykdyti. Europos Sąjunga turi Europos Sąjungos pareiga skatinti konstruktyvų dialogą šiuo klausimu ir e, šviesti visuomenės nuomonę, rengdama informacinės kampanijas ir e, raginti šalis, kurios e, taiko mirties bausmę, bent jau įvesti moratoriumą, kas būtų pirmasis žingsnis teisinga linkme. Ačiū. Toliau Cecilija Vikstram. Vieną minutę, prašom. Labai ačiū. Niekas nėra taip e, aiškiai apibriešta kaip mirtis. Niekas nėra taip ne, nepakeičiama kaip mirtis. Tačiau turint galvoje, kad teismai kartais padaro klaidų, tai vyksta visose šalise. Pasitaiko, kad įkalintas žmogus būna paleidžiamas po daugelio metų, kai pasirodo, būna įrodyta, kad jis ar ji buvo nuteistas nekaltai. Tačiau mirtis, mirties nebeatšauksi, nieko negražinsi iš mirusiųjų pasaulio. Todėl valstybės turi ginti žmogaus gyvybę. Mirties bausmė yra brutalus nuosprendis. Jis nėra civilizuotas, nėra teisėtas ir nėra žmogiškas. Todėl aš raginu šiandien ir pirmininkaujančią valstybę ir komisija, kurios čia atstovų nėra, prioritetu savo padaryti e, darbą siekiant panaikinti mirties bausmę ten, kur ji vis dar taikoma. Ačiū. Toliau Pablo Iglesijas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponas ir ponai, kaip žinote, rytoj e, š Šiame parlamente kalbės Ispanijos karalius. Jo šeima artimai draugauja Saudo Arabijos e, karališkąją šeimą, kurie yra mirties bausmės čempionai pasaulyje. Galbūt būtų gerai, kad parlamentas šiandien pasakytų, rytoj pasakytų e, Ispanijos karaliui, kad mus mes tai kelia nerima ir kad jis panaudotų savo draugystę su Saudo Arabijos karaliais, kad e, būtų sustabdyti mirties bausmės atvejai. Atrodo, daugiau Ispanijos e, narių čia nėra, jų tai, tai nedomina. Mes visi esame už prieš mirties bausmę, tačiau kartais atrodo, kad ES turi per daug prekybos partnerių, kuriuose taikoma mirties bausmė. Kai kurias iš tų šalių mes priverčia įstoti į pasaulio prekybos organizaciją, tačiau nepriverčiame panaikinti mirties bausmės toks gigantas kaip ES galėtų galbūt sauliaisti turėti mažiau šalių partnerių arba griežčiau reikalauti iš tų partnerių panaikinti, e, gerbti žmogaus teisės. Ačiū, ponė. Parlamentarė toliau. Žan Lambert. E, Vieną minutę. Thank you, President. And like... Jean Lambert. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir kiti, aš e, džiaugiuosi prieštaravimo mirties bausmiai, tačiau mums reikia nuoseklumo. Manau, kad ES žmogaus teisų intervencijos gali būti veiksmingos, jeigu, tuomet, jeigu jos vykdomos darybų kurios svarbios atinkamos šalims kontekste. Paimkime GSP plus sistemą arba paramą teisėsaugos institucijoms. Sutinku su kitais, kurie sakė, kad teisingumo kokybė daugelėje šalių, kurios dar turi mirties bausmę, e, nėra tobula. Na, o mirties bausmė kai kuriuose tose šalise laikoma e, politinė priemonė. Kaip ir kiti, aš apgalėstauju, kad Pakistanas panaikino moratoriumą mirties bausmiai ir pradėjo uh, Tai atnaujino mirties bausmės taikymą, skantant tuos, kurie buvo nuteisti valdant Mušarafui. Tačiau aš džiaugiuosi, kad atidėta e, mirties bausmės vykdymas Abulbazitui, kuris yra neįgalus asmuo. Ir tikiuosi, kad ES nepamirš šio atvejo, dėrėdamas su dėl GSP plus režimo. Ačiū. Ignacio Corrao, prašom. Grazie, Presidente. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad mirties bausmė yra labiausiai žeminanti bausmė ir didžiausias žmogaus teisų pažeidimas. Todėl pritariu ponios Valenciano mintims šios diskusijos pradžioje. Tačiau norėčiau paminėti dar vieną argumentą. Europoje mes mirties bausmę vertiname kaip kažkokią viduramžių baudimo priemonė. Mums yra savame suprantamas dalykas, kad jos Europoje nebeliko, tačiau palaikome pakankamai glaudžius prekybinius santykius su šalimis, kuriuose mirties bausmė vykdoma kiekvieną dieną. Pirmiausiai noriu atkreipti dėmesį į padėtį jungtinėse valstijose šalyje, kuri mums primeta savo ekonominę politiką. Žinome, kad Junktinės valstijos ir toliau vykdo mirties bausmę ir su to taikstomės, tai yra absurdiška. Mes nesugebame daryti pakankamai didelę spaudimą Junktinėms valstijoms, kad šios panaikintų mirties bausmę. Ačiū. Žodis suteikiamas. Uh, Ar sutinkate atsakyti į pono e, Korvin Mykė Milnos kotės klausimą? Ne, ačiū pirmininkė, geriau tęskime diskusiją. Dabar kalbės ponas e, Stanislav Polčik, pusantros minutės jam suteikime. Ačiū ponė pirmininkė už jūsų puikias čekų kalbos žinias. Europos Sąjunga lyderiauja pasaulyje, vertinant pagal pastangas panakinti mirties bausmę. Kol kas nebuvo pristatyti jokie moksliniai argumentai, kuris būtų galima įrodyti, kad kad mirties bausmė galėtų tapti kažkokią atgrasančią priemonę asmenims, kurie vykdo sunkius nusikaltimus. At, atvirkščiai, nusikaltimų sunkių skaičius valstybėse panaikinus mirties bausmę sumažėjo, tą būtina pabrėžti, todėl mes privalome ir toliau stengtis kovoti už mirties bausmės panaikinimą visame pasaulyje, nepaisant to, vis dar yra daug šalių, kurios mirties bausmę taiko ir todėl pirmiausiai turėtume siekti nustatyti minimalius standartus, kad mirties bausmė būtų taikoma tik už pačius sunkiausius nusikaltimus ir tik tai vyresniems nei 18 metų žmonėms neturėtų būti taikoma nešioms moterims, e, jaunoms mamoms arba protinę bei fizinę negalę turintiems asmenims. Slovakijos premjeras Ficas parašė knygą apie mirties bausmės taikymą ir aš rekomenduočiau jam dar kartą įvertinti tai, kas ten parašyta, nes e, kai, kurios, kai kurias tos knygos nuostatas jis rekomenduoja taikyti ir pabėgėliams, jis turėtų iš nuo apie tai pagalvoti. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar žodis e, Anai Gomes. pusantros minutės. Ačiū, aš visiškai pritariu tam, ką Elena Valenciano diskusijos pradžioje minėjo. Patvirtinus šią rezoliuciją mes dar kartą ryštingai parodome, kad kovojame už mirties bausmės panaikinimą, kai e, Saudo Arabija, Kinija ir kitos valstybės e, yra blogiausias pavyzdys pasauliu, kalbant apie mirties bausmės taikymą, taip pat turint omenyje kad e, mirties bausmė yra taikoma tose šalyse, kuriuose nėra suteikiamas jokios e, procesinės garantijos asmenims teisėmiems už su narkotikais susijusius nusikaltimus, pažiūrėjau, pusiaujo Gvinėjoje. Padėtis yra labai bloga, nepaisant to, kad ši šalis priklauso portugališkai kalbančių šalių bendruomenė. ES privalo vieningai imtis pastangų, siekdama, kad e, už nusikaltimus susijusius su narkotikais nebūtų taikoma mirties bausmė, kad jie būtų baudžiami kitomis, už jas būtų baudžiama kitokiomis priemonėmis. Turint omenyje, kad e, kai kur narkotikai kai kuriuose šalise netgi naudojami siekiant įvykdyti mirties bausmę. Čia reikia atitinkamai stebėti e, vaistų pramonę, ypač jungtinėse valstijose. Ačiū. Τάκης Χατζηγεώργιου. Κύριε Πρόεδρε, μόλις προχτές ανακοινώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Prieš keletą dienų Saudo Arabija pranešė, kad nukirs galvą jaunam E, vyrui, o paskui jį viešai nukryžiuos. Tai žaidimas ne tik Saudo Arabijai, tai žaidimas mums visiems, nes mes, e, mūsų vyriausybės, ES e, nedaro nieko, tik, nieko tik kalba, yra ne žmonės kariami viešai. Kariami viešai, o ponia Mogerinė susitiko su Irano uh, vadovu ir negalėjo išmekenti keleto žodžių apie mirties bausmę, kalbėjo tik apie ekonominius interesus, nes e, embargo taikytas Iranui buvo e, atšauktas. Todėl e, pra, turime ES e, vadovų pare, pare, paprašyti, pareikalauti, kad kai jie lankosi Irane, apie tai garsiai šauktų, kad tai darytų ir kiti kad jie pasakytų keletą žodžių apie šį siaubingą žmogaus teisų pažydinėjimą. Dar vienas dalykas. Jungtinės valstijos taiko mirties bausmę. Ar tai sumažino nors kiek nusikalstamumo lygitoje šalyje? Annelise Dots. Vienai minutiai. Ačiū. Kaip ir daugelis kitų kalbėtojų noriu paminėti, kad šį šeštadienį žmonės visame pasaulyje protestuos prieš mirties bausmę. Taip pat ir Junktinėje karalystėje, kur parama mirties bausmiai e, šiais metais e, yra mažesnė nei 50 procentų. Labai tuo džiaugiuosi. Toliau smerkėme šalis, kurios plačiai taiko mirties bausmę. Ir kaip kiti kolegos norėčiau e, išskirti Irano atvejį. Džiaugiuosi, kad diplomatiniais atninkite Europos Sąjungos ir Irano tampa normali, normalūs. Tačiau mane stebina tai, kad ES viešai nereiškia pasipiktinojimo dėl mirties bausmės e, skaičių išaugimo valdant Ruhanį. Ba parlamente balsuojant kai kurios frakcijos balsavo laisvai balsuojant dėl mirties bausmės. Aš tikiuosi, kad šį kartą e, elgesys pasikeis, atšvelgiant į tai, kiek yra pasaulyje de demokratiškų režimų. Ačiū. O dabar žodis Eduard Martin. Ačiū, ponė pirmininkė. Beveik vienbalsiai čia esantis parlamentarai smerkia mirties bausmę. Mirties bausmė yra nehuman, nehumaniška, barbariška, bet to ji neturi atgrasomojo poveikio, jei vertinsime padėtį jungtinėse valstijose, kaip kalbėjo daugelis kolegų. Nežiūrinti tai, žudančių valstybių skaičius yra pakankamai ilgas. Pas mus Europoje uh, E, reiktų išlikti atidiems, budriems, nes yra populistų, kurie pasisako už mirties bausmę. E, visi prisimename Dali Almir, e, Saudo Arabijos gyventojo veidą 21 metų, kuris buvo suimtas už dalyvavimą demokratiškose demonstracijose. Norėčiau čia uh, pasidžiaugti jo e, energiją, jo jaunatviškų įkarščių siekių e, gyventi geresnėje visuomenėje. Ir e, turiu porą klausimų tarybai. Ar taryba yra pasirengusi kovoti už žalį, už demokratiją, už gyvenimą, prieš barbariškumą? Ar taryba yra pasirengusi e, iš principo e, visada tarptautinėse dėrybose kalbėti apie teisę į gyvybę, e, kaip ir apie kitus klausimus? Okay. Um, thank you. Ačiū. Toliau žodis ponui Čaba Molnar. Labai ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Vienas iš svarbiausių ES pasiekimų yra susijęs su mirties bausmės panaikinimu ne tik valstybėse narėse, tačiau ir daugelį Europos šalių, kurios nepriklauso ES. Labai svarbu, kad Europos Sąjunga ir toliau liktų lyderė pasaulinėje kovoje su mirties bausme, nes yra šalių už Europos, Sąjungos, už Europos ribų, kurios vykdo mirties bausmę, mes mėginame įsitikinti, kad tokios praktikos atsisakytų. Anksčiau tuo tarpu mes susidurime su tam tikrais iššūkiais ES viduje. Viktoras Orbanas, Vengrijos premjeras, galvojo apie galimybę gražinti mirties bausmę. Tai yra nepriimtina, tai prieštarauja civilizacijos principams. Tai, kad ES ryštingai tam pasipriešino, yra dar vienas įrodymas to, kad šios vertybės ES yra labai aukštai vertinamos ir labai svarbios. Mes turime kovoti su visomis valstybėmis, kurios, kurios kyla grėsmė įsitvirtinti diktatūroms. Kašinam. Uh, Ačiū, dabar prasidės mm, pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Ponas Štetina, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas ir ponai. valdant taip vadinamą nusaikiam Irano premjerui Ruhani pakarti 2000 žmonių. Per pirmąjį šį metų pusmetį ten įvykdyta e, mirties bausmė 700 ir tikimasi, kad į metų pabaigos tas skaičius viršis tūks, tūkstantį. Tai didžiausias skaičius mirties bausmių gyventojų, šalies gyventojų visame pasaulyje. Mūsų parlamento pirmininkas Šulcas vyksta į Teheraną savaitės pabaigoje. Pone Šulcai, kreipiuosi į Jūs kaip Europos atstovą. Raginu, kuomet mm, bus pasirašomas e, susiratarimas su Iranu dėl brandolinio ginklo, nepamiršti žmogaus teisių. Ačiū. E, e, Toliau ponas Franzulika. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Mane labai neramina tai, kad priešingai bendroms tendencijams pastarųjų dešimtmečių vis didesnis skaičius šalių priima įstatymus, numatančius mirties bausmę už su narkotikai susijusius nusikaltimus. Todėl labai raginu komisiją pradėti kampaniją dėl e, mirties bausmės panaikinimo užsienio E, politikoje ir užsienio santykiuose. Yra šalių, kurios atsakingos dėl mirties bausmių e, išau, skaičius išaugimo. E, mirties bausmė yra žiaurus, nežmoniškas, barbariškas baudimas, tai teisės į gyvybę atėmimas, tai yra kankinimas visiškai neprimtinas demokratiškoms valstybėms. Turime aktyviai kovoti prieš mirties bausmę, e, remtis dokumentais numatančiais tarptautinį mirties bausmės moratoriumą ir užtikrinti, kad tai būtų pagrindinės ES žmogus teisų politikos pamatinė nuostata. Ponas e, Notis Marijas visos ES valstybės narės yra panaikinusios mirties bausmę, nes tokia buvo iš ankstinė sąlyga e, stojimui į ES. Tačiau mirties bausmė vis dar yra įgyvendinama, vykdoma Kinijoje, e, Junktinėse valstijose daugybė musulmoniškų valstybių, tokiuose kaip Iranas ir Saudo Arabija. Teisė į gyvenimą negali būti atimta iš nieko, jokiais būdais jei po bešališko teismo esi nuteisiamas, tas nuosprendis turi būti atgrasomojo pobūdžio, o ne e, sankcionuojančio pobūdžio. Todėl nesuprantame, kodėl kai kurios vyriausybės ap, tam tikrais aplinkiniais keliais ragina e, atsakyti mirties bausmę. Tai žmogaus teisų pažeidimas, ypač už tam tikrus nusižengimus. Reikėtų e, taikyti pavyzdinės bausmes, kur, kurios turėtų būti atgrasančios, tačiau jos tai neturėtų būti mirties bausmė. Aš pasisakau už mirties bausmės panaikinimą visame pasaulyje. To, tora. Toliau Krostas Krisogonas. Mirties bausmė yra įžeidimas žmogaus gyvybės vertai pasmerktą asmenį paverčia nusikaltimo pavyzdžių. Tai yra žmogaus teisų atmetimas, nes tai yra žmogaus egzistencijos pabaigimas, todėl ji panaikinta laikantis Junktinių tautų protokolo žmogaus teis, skirto žmogaus teisėms antrojų straipsnių ir remiantis kitomis tarptautinėmis sutartimis. ES pagrista žmogaus vertės, žmogaus orumo apsaugos vertybėmis, žmogaus teisų pagarba. Šių vertybių propagavimas pagal e, yra prievolė pagal antrą, trečią sąjungos teigimo sutarties straipsnius. Todėl reikia aktyviau propaguoti mirties bausmės panaikinimą e, tose šalise, su kuriamis ES palaiko politinius ir prekybos santykius. Turime viską daryti, kad už padarytume galą tam barbariškam aktui. To jau toliau Igor Solteš. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų Šis klausimas e, turi išlikti mūsų dėmesio akiratėje. Marties bausmės panaikinimas, aišku, visuomet yra pasiekimas, kurį reikia ginti. ES tuo gali didžiuotis, nes mes tokiu būdu giname teisę į gyvenimą. Šalis, kurios taiko mirties bausmę, iš tiesų elgesi tokiu būdu, kurį reikėtų smerkti. ES ir Europos parlamentas, mano nuomonė, galėtų daryti didesnį politinį spaudimą šalims, kurios taiko mirties bausmę ir tokį spaudimą didinti. Kai ES derasi dėl įvairių prekybos sustarimų su tokiamis šalimis, ji turėtų uh, tikrai pasinaudoti tą progą ir nepasirašinėti prekybos sutarčių su tokiamis šalimis. Toliau John Button, prašom. Ačiū, ponia pirminkė. Klausimą žodžiu prašo taryba panaudoti, naudoti savo galę, daryti spaudimą šalims, kurios dar turi mirties bausmę, ją panai, kad ją, jos panaikintų. Na, taryba turbūt atsakys, kad ji nieko nedaro, nes tai ne jos reikalas. ES neturi teisės civilizuotoms šalims aiškinti, kad jos e, neturi bausti baisiausių nusikaltelių. Aš turiu galvoje nusikaltelius, o ne politinius oponentus. Aš neturiu, ne, neradu jokios priežasčių, dėl ko e, jos nusikalteliai, pavyzdžiui, Džekas Žudikas ar kiti neturėtų smokėti už tų savo nusikaltimus savo gyvybę. Jeigu referendumas rytoj būtų surinktas Anglijoje dėl mirties bausmės grasinimo, aš spėju, kad Anglijos žmonės už tai balsuotų. Aš tai tikrai. Ir aš tikiuosi, kad civilizuotos šalis, kurios dar turi mirties bausmę, pasakys ES laik, e, žiūrėti savo reikalų. Sveikinu, aš indėt. Labai ačiū. Tarau Andžiai Gžip. Prieš tai noriu visiems paaiškinti, kurie paprašė žodžio pagal šią procedūrą, kad tokio prašymą galima įtraukti tik tai prieš pradedant diskusiją e, tuo klausimu. Jeigu jūs e, paprašote žodžio diskusijos metu, aš negaliu jums suteikti žodžio. Ačiū pirmininkė. Kasmet mes diskutuojame šio klausimu. Kodėl? Todėl, kad mes manome, kad kiekvienas e, asmo turi teisę į gyvenimą. Tai yra pagrindinė teisė, ji keila iš e, natūralių įstatymų. E, Europos civilizacija tam tikrą laikotarpį laikė, taikė mirties bausmę ir nors yra dar šalių Europoje, kurios vis dar tai daro. Tačiau aš Aš esu iš šalies, kuri prieš 25 metus pirmiausiai įvedė moratoriumą mirties bausmį, po to ją panaikino iš vis. Klausimas yra, ar turime pakankamų priemonių, kad visose šalise būtų panaikinta mirties bausmė. Na, tai yra procesas, jis nėra lengvas, visada yra e, rimtų argumentų pateikiama, nes sakoma, kad reikia kovoti su teroristais, ar tai yra tradicija, ar tai yra grasanti priemonė. Tačiau e, yra daugelis rezoliucijų, kurią esame patvirtinę čia, kai kuomet žmonės, kurie nuteisti dėl politinių priežasčių, buvo e, palikti gyvi, jiems buvo atleista. Ir tai yra mūsų politikos e, rezultatas. Labai ačiū. Dabar žodis Pane Kiniečiai, ačiū pirmininkė. Mirties bausmės panaikinimas yra vienas didžiausių Europos pasiekimų, bet netgi šiandien, kuomet daugiau kaip 20 šalių buvo įvykdinta šimtai mirties bausmių, rodo, kad mes turime ir toliau dirbti siekdami jos panaikinimo. Turime ginti pagrindinės teisės, naudodami visas teisėtas priemonės, turime daryti spaudimą vyriausybėms, nepriklausomai nuo to, kokią šalį jos valdo. Ir reikia naudoti veiksmingiausias priemonės, kad būtų padaryti teisės aktų pakeitimai. Mirties bausmės, kurios neįvykdytos, turi būti šaldytos ir reikia užkirsti kelią naujiems nuosprendžiams. Turime būti nuoseklus. Mūsų įsipareigojimas e, siekti mirties bausmės panaikimo neturi būti vertinamas e, kultūrinių, kažkokiu kultūriniu imperializmu. Mirties bausmių toleruoti negalima. Ačiū toliau, panas Karskis. Žičia e, liutskis najviš. Žmogus gyvybė yra didžiausia vertybė Todėl manau, kad e, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad mirties bausmė skiriama skirtingomis aplinkybėmis, tačiau mes pasisakome prieš bet kokį mirties bausmės taikymą, kaip išaiškėjo diskusijos eigoje, net ir už nužudimus, pavyzdžiui, tarptautinė teisė numato galimybę taikyti mirties bausmę, tačiau mes tengiamės, kad valstybės netaikytų tokių pasenusių e, antikinių bausmių. Tačiau mirties bausmės taikymas už politinius nusikaltimus, prekybą narkotikais arba svetimavimą yra taikoma e, priemus atitinkamus sprendimus teismams. Mes e, neturėtume būti naivus ir aiškiai pasakyti, kad tie žmonės, kurie skiria tokias bausmės teismuose, pats yra nusikaltėliai. Po antrojo pasaulinio karo e, Vokietijos nacijų nusikaltėliai ir nacijų teisėjai taip pat buvo e, teisiami. Taigi aš manau, kad reikėtų tuos teisėjus identifikuoti, kurie skiriami ties bausmės už anksčiau minėtus nusikaltimus, įtraukti juos į juodai sąrašą ir galbūt netgi teisti pagal tarptautinės teisės nuostatas. Ačiū, ponė Bölin dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Plakiai vertinu diskusijas dėl mirties bausmės panaikinimo. Tai yra dar viena galimybė pabrėžti ES šalių priešiškumą mirties bausmiai. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie Brahimo Halavį, Airijos piliečio, e, kuris yra laikomas e, Egipto kalėjime nuo 13 metų rūpjūčio mėnesio ir jam grėsia mirties bausmė už dalyvavimą taikiuose procesu, protesto akcijose ir jis, e, jo e, įkalinimas prieštarauja ES ir Duržėmio regiono šalių sustarimo antrajam straipsniui. Todėl aš noriu pasakyti, kad e, veiksmai, darbai pasako daugiau nei žodžiai ir Egiptas yra septintoji pasaulio valstybė, kurioje yra vykdoma daugiausiai mirties bausmių ir todėl pribrenda laikas mirties bausmę už drausti toje šalyje, ES privalo imtis veiksmų ir padaryti galą minėto asmens e, mirties bausmės laukimui e, Egipto kalėjime. Ponai Kastaldo žodis, ačiū, pana pirmininkė. Spalio antrą dieną minėjome pasaulinę kovos su mirties bausmė dieną. Tačiau ta diena buvo liūdna, nes e, mirties bausmė vis dar yra vykdoma daugelį šalių. Europa turi labai daug draugų, kabutėse, draugiškų šalių - Japonija, Pakistanas, Baltarusija, kaimynių, kuriuose vykdoma mirties bausmė. Tai yra moralinis ir moralių ir etinių požymių, požiūrių žmonių pažeminimas tiesiog. Taip pat ir Irane situacija yra panaši. Tuo tarpu su Iranu mes ir toliau prekiaujame, turime nutraukti priekybinius santykius su Iranu, turime pasinaudoti jais kaip priemonę siekdami uždrausti mirties bausmės taikymą. Kinijoje 1200 žmonių kiekvienais metais yra nubaudžiami mirties bausmė ir jie tapo mūsų prekybos politikos kompromisų aukomis. Taigi, kodėl mes negalime ryštingai imti kovoti su ta gėdinga mirties bausme ir jos taikim, pas Tomašič dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė ponė Tomašič. Europa vienbalsiai pasisako prieš mirties bausmę. Aš džiaugiuosi, kad e, mūsų visuomenės atsisakė šio netinkamo baudimo metodo. Jis netitinka krikščioniškos dvasios. Ta ES pozicija turėtų būti skleidžiama visame pasaulyje, ypatingai siekiant įtikinti pakeisti savo poziciją tas valstybės, su kuriamis palaikome glaudžius diplomatinius ir karinius ryšius. Tačiau turime pasirinkti tas priemonės, kurios mums padės pasiekti savo tikslų, kadangi mirties bausmė nėra vietos 21 amžiuje. Ačiū, sako pirmininkas, tarybos vardu dabar kalbės ministras Nikola Šmit, prašau. Pone pirmininkė, galėčiau tiesiog e, apibendrinti, kad pasakydamas, kad mirties bausmė neturi vietos 21 amžiuje. Bet norėčiau padėkoti Jums už tokį platų įsipareigojimą ir tokį ryštingą e, nusiteikimą prieš mirties bausmę. Šis įsipareigojimas siunčia labai aiškę žinę kurią reikės perduoti šalims, kurios dar netvyko 21 amžių, kaip jūs ir sakėte. Nėra lengvų sprendimų. Aišku, kad kiekviena proga būtina išnaudoti įtikinėjimo galimybę. Reikia apie tai kalbėti, su jomis kalbėti, mobilizuoti mūsų pilietinę visuomenę. Nevyriausybinės organizacijas tam, kad veiksmingai užsipultume šį reiškinį. Tarptautinė viešuoji, nu- viešuoji nuomonė gali suvadinti svarbu vaidmenį. E, noriu paminėti jungtinių tautų nuveiktą darbą. Žinoma, procesas yra pernelik ilgas, nes per tą laiką tūkstančiai žmonių įvykdyta mirties bausmė. Bet manau, kad šiandienos diskusijos atskleidžia, kad šioje srityje Europa išlieka ištikima savo vertybėms. Ir privalu, kad apie tas vertybės išgirstų tos šalis, kurios jų nepuoselėja. Žmogaus teisų principus įrašome įvairiausias sutartis, kurias sudarome su partneriais, tačiau turime išlikti ir realistai ir dabar negalime priešintis ar bausti ir atsisakyti pasirašyti sutartis su šalimis, kurios vykdo mirties bausmę, nes tai nieko nepakeis, nes būtent dialogo keliu siūsdami labai aiškius signalus, manau, pasieksime pokyčių ir e, užtikrinsime, kad visi e, atvyktų 21 amžių. Ačiū, ministrė.